Buenos días a todas y todos. Labą dieną visiems. Sveikinu sekretorę Napolitano. Mums labai didelė garbė ir labai smagu, kad galime jūs čia primti. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Sveiki atvykę į šį neįlinį posėdį, kurį organizuoja pilietinių laisvių Teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Be to, čia, yra, čia dalyvauja ir Europos parlamento delegacija santykiams su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Delegacijai vadovauja gerbiamas Elmaras Brokas, kuris e, bus vienas iš šiandienos posėdžio pirmininkų. Mes visi žinome, kad e, atsivėrė išskirtinė galimybė sustiprinti transatlantinį dialogą, aktyviai dalyvaujant Europos parlamentui. Naujai išrinktas Europos parlamentas išgyvens daug pokyčių. Pagaliau įsigalioja Lisabono sutartis rugsėjo, gruodžio pirmą dieną. Vadinasi, mūsų parlamentas taps stipresnis negu bet kada šis parlamentas galės visų greičių pasinaudoti parlamentinę diplomatiją ir Europos parlamentas turės lemiamą balsą priimant sprendimus dėl teisėkros. Kol kas Europos parlamento e, santykiai e, galios būdavo apribotos tarp vyriausybinių bendradarbiavimų, trečiojo ramščių bendradarbiavimo. O dabar galėsime kalbėti, prisidėti ir prie žmogaus teisų, išorinių klausimų, migracijos, prieglaušio sienos apsaugos klausimų, teismų bendradarbiavimo ir civilinio ir e, baudžiamųjų teismų bendradarbiavimas, kova su terorizmu, narkomanija, visų rušių smurtiniais nusikaltimais. Šios grėsmės yra realios ir jau dabar mes esame pasiryžę reaguoti ir bendradarbiauti. Todėl džiaugiamės, kad e, Europos parlamentui susidariusi padėtis leidžia mus geriau pasveikinti ir priimti Junktinės Amerikos valstijas. Obamos administracija pradėjo dirbti prieš vienerius metus ir labai e, daug reikšmės yra skiriama e, valstybės vidaus saugumo departamentui, kuriam vadovauja sekretorė Napolitano. Ji puikiai žino, kaip susiklosti reikalai, kai pastaruoju metu Europos parlamento delegacija lankėsi Junktinėse Amerikos valstijose. Mes vykome į JAV pasirašant svarbų susitarimą paketą Pirmiausia, norėčiau pažymėti dvišalį susitarimą tarp ES ir JAV dėl abipusės teisinės pagalbos ir dvišalį susitarimą dėl ekstradicijos. Be to, neseniai dalyvavome Madride svarbioje tarptautinėje konferencijoje dėl duomenų apsaugos. Per ją buvo siekiama pasiekti naują pusiausvirą tarp laisvės, privatumo ir saugumo Tai yra prioritetas mums visiems Europos parlamente. Daugelis šių klausimų daug kartų buvo aptarti mūsų komitete, Libe komitete. Ir e, specialūs PNR ir SWIFT dokumentų paketai čia buvo aptarinėjami. Taigi Jūs puikiai žinote, kad šis Europos parlamento komitetas yra labai aktyvus ir šiandienos posėdis yra labai svarbus. Ir aš esu tikras, kad Junktinė Amerikos valstybių kolegos nori su mumis aktyviai pradėti bendradarbiauti. Manau, kad per šią valandą galėsime puikiai pademonstruoti pasirengimą bendradarbiauti ir dalyvauti e, aktyviame dialoge, vadovaujantis abipusę pagarbą, pasitikėjimu, ryštu ir abipusiškumu. Todėl prašyčiau dabar sekretorės Napolitano e, pasisakyti. Labai ačiū ir dėkoju už galimybę dalyvauti šiame posėdėje, neįlinėme posėdėje kartu su jumis. Aš esu labai dėkinga už tai, kad suteikėte mums laiko ir numatėte galimybę dialogui. Mes šiuos santykius vertiname Obamos administracijos vardu ir suprantame, kad mes turime bendrų vertybių, tai yra asmens privatumas ir saugumas Ir mes norime kartu su jumis bendradarbiauti, kad pasiektume bendrą visą ES apimantį susitarimą dėl keitimos informaciją ir jos apsaugos. Mes mm, norime bendradarbiauti kartu, dėl, sprendžiant tokius klausimus kaip nusikalstamumas ir terorizmas, kurie nepripažįsta tarptautinių sienų ir kurie kelia grėsmę mūsų gyvenimo aplinkai dabar ir ateityje. Todėl mes turime kartu siekti sumažinti riziką, kurią e, tokie, tokie veiksmai gali sukelti. Mes e, šiuos klausimus norime spręsti abipusės pagarbos pagrindų. Šioje salėje mes susirinkome turėdami skirtingą istoriją, skirtingą kultūrą ir skirtingas tradicijas, tačiau vienijami bendrų tikslų. Kaip mes tų bendrų tikslų pasieksime, yra išbandymas mums, mūsų kvalifikacijai. Ir tą turėsime daryti per artimiausius mėnesius ir metus. Taigi sveikinu šią galimybę pradėti e, dialogą šiandien ir mes atsakysime, pabandysime atsakyti klausimus, kurie mūsų laukia. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę dalyvauti tokiame posėdėje. Ačiū. So, right Taigi, periname prie esmės. Pirmiausia, Karlos Koelio nori pateikti klausimą. Jens. Ačiū pirmininkė. Savo vardu taip pat norėčiau pasveikinti sekretorę Napolitano. Mums tikrai labai džiugu turėti galimybę su jumis šiandien susitikti. Mes labai vertiname tai, nes manau, kad labai svarbu mums išgirsti, ką jūs norite pasakyti. Manau, kad lygiai taip pat ir jums svarbu išgirsti mūsų mintis, juk dialogas remiasi abipusiškumu. Gal galėtumėt pasakyti? Iš tikrųjų, jūsų administracijos lūkesčiai yra dideli, tačiau santykiai tarp JAF ir ES um, ypač ankstesnės administracijos valdybo metu nebuvo labai geri. Buvo problemų su Bush administracija dėl Swifto, dėl keliaivių duomenų įrašų, dėl to, kaip mm, Europa buvo skirstoma į senasias ir naujasias valstybės. Galim prisiminti, ką Ramsfeldas pasakė. Uh, ES valstybės buvo diferencijuojamos dėl vizų išdavimo piliečiams atvykti į JAV. Taip pat reikia prisiminti ir CŽB veiklą, dėl ko Europos parlamentas sudarė netgi specialųjį tyrimo komitetą, taip pat ir dėl Guantanamo. Europos parlamentas ir Europos vadovų taryba paragino Guantanamo uždaryti ir mes labai džiaugiamės, kai prezidentas Obama tą sprendimą priemė. Jis taip pat pasakė tai, kas mums buvo labai e, svarbu. Tai yra, jis kalbėjo apie tai, kad uh, JAF nori tapti vėl moralinės atsvaros tašku. Tai yra, e, Amerika nori e, išpažinti pagrindinės vertybės, nepažinėti įstatymų, netgi vardan kovos su terorizmu. Taigi, mūsų vertybės, sekretorė Napolitano, yra bendros. Mes visi tikime įstatymo viršenybę, mes visi tikime žmogaus teisų gerbimu, mes visi tikime tarptautinę teisę. Norėčiau Jums užduoti du konkrečius klausimus. Visų pirma, e, prieiga prie dokumentų ir skaidrumo klausimas. Praeitie, kuomet vykdavo dėrybos tarp ES ir JAV, Europos vadovų taryba neleisdavo parlamentui prieiti prie e, dėrybinių dokumentų, e, todėl kad, kaip taryba teigia, toks buvo JAV valdžios pageidavimas. Aš labai tikiuosi, kad Obamos administracija tikrai nedirbs taip, kaip dirbo Bush administracija. Mm, ta prasme, aš norėjau paprašyti, kad mums nebūtų draudžiama prieiti prie tų dokumentų, kurie yra pateikiami Europos vadovų tarybai. Dabar dėl susitarimų pasirašymo Vašingtone. Aš manau, kad tai yra svarbus žingsnis į priekį. Taigi, gerbiama sekretorę. Gal galėtumėt um, mums plačiau papasakoti, kaip mes galėtumėm padėti jums stiprinti santykius tarp JAV ir ES ir kaip galėtumėm praktiškai prisidėti prie tokių sutarimų gyvenimo pirmininkas. Yra labai daug parlamentarų norinčių pasakyti, taigi labai prašysiu, prašysiu visų neviršyti, sakykime, dviejų minučių, kad geriausiai panaudotumėm sutikimo laiką. Ties demera, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti gerbiamą sekretorę, ponę Napoletano. Uh, dėl to, kad atvykote į šį dviejų Europos parlamento delegacijų komitetų bendrą posėdį. Labai norėčiau paremti tai, ką pirmininkas pasakė savo įžanginėse mintise. Tikrai sutinku su tuo. Pažvelgėme į rytus, pažvelgėme į vakarus ir matome, kad esame ten pat. Gal tai metafora, bet ji tikrai Bet aš manau, kad tai rodo, kad tikrai mes vienodai suprantame vieni kitus abiejose Atlanto pusėse. Noriu užduoti keltą klausimų, kurie galbūt ne visuomet e, patenka jūsų kompetencijos ribas, bet tai um, labai mus neramina. Visų pirma, dėl dogmų statymo. Uh, dėl dešimties dolerių, kuriuos visi Europos e, piliečiai atvykstantis į JAV turi sumokėti. Yra 14 e, milijonų JAV e, piliečių, kurie atvyks į ES. Ką Jūs galvojate, jeigu toks mokestis būtų pritaikytas kitai pusiai? Kitas dalykas dėl imigracijos Tradiciškai jūs buvote tokia valstybė, kuri priimdavo ir e, šiltai sutikdavo imigrantus, kaip ir Europa. Jūs domina bendrijos teisės aktai toje srityje. Tai ga, kaip Jūs galvojate, gal būtų galima sukurti kažkokį tai pagrindą keistis informaciją, patirtimi dėl to, kaip galima būtų valdyti migrantų srautus, prieglopšio prašymus, kaip užtikrinti geresnį sienų valdymą ir kontrolę. Um, kolega Karlo taip pat paminėjo vizų klausimą trumpai. Noriu paklausti, kodėl um, dėrybose jūs nepripažįstate Europos europinės vizų politikos? Kodėl jūs derate su kiekviena valstybė atskirai ir, pavyzdžiui, Lenkija ar Bulgarija atsiduria daug prastesnėje situacijoje, nes um, jų, tų valstybių piliečiams bent 17-20 procentų prašymų yra netenkinama. Ačiū, uh, gerbiamas sekretoriau, už Jūsų atsakymus ir už Jūsų kantrybę. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiamas sekretorė. Man atrodo, kad Mm, aš Junktinėje karalystėje, kadangi dirbu migracijos ministru, ir mano sunus gyvena Piorijoje prie Finikso, uh, labai gražioje Arizonos valstijoje, todėl turėjau ne kartą galimybės lankytis, taigi gal iš tikrųjų yra kažkas bendro tarp mūsų. Aš todėl norėjau paklausti kelių, kelių konkrečių dalykų. Aišku, jūsų pagrindinė atsakomybė yra um, pilie, JAV piliečių saugumas, um, tų visų klausimų kontrolė, tačiau aš manau, kad kai eina kalba apie kovos terorizmu, mums visiems yra labai svarbu. Ir labai lengva yra atsidurti tokioje situacijoje, kuomet visi yra skirstomi kažkokias tai grupės pagal tam tikrus bruožus, charakteristikas. Mm, ir Amerikoje, ir, ir Europoje yra toks susidaręs įspūdis, kad e, vienos ar kitos religinės grupės yra tarsi iš anksto jau laikomos įtartinomis dėl to, kad iš jų yra daug ekstremistų ar, pavyzdžiui, musulmonų bendruomenė tokia didžioji dauguma jų yra tikrai um, įstatymų paisantis geri uh, piliečiai, tačiau tarp jų yra uh, džihadų užsimančių radikalų. Ir čia eina kalba ne vien tik apie musulmonus, tai yra daug platesnis klausimas, kaip mes galėtume efektyviai keistis informaciją tarp Europos ir Amerikos, kuri iš esmės nebūtų stereotipiškai nuteikta prieš didžia, didžiuosius visuomenės sluoksnius, didelės grupės, kaip iš tikrųjų um, laikytis tokio labiau atrenkamojo požiūrio, kai yra keičiamasi tokia informacija. Ačiū. Ačiū, Sara Latvart. Uh, um, uh, Dėkuoju pirmininkė ir aš norėčiau, kaip ir kiti kolegos, pasveikinti sekretorę pas mus atvykus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš vertinu transatlantinį saugumą ir mūsų transatlantinius santykius. Bet kaip ir kiti kolegos, aš noriu, kad mūsų santykiai būtų pagrėsti ne vien saugumu, bet ir teisingu, teisingumu. Tai kelia didžiulę surūpinimą mums šiame parlamente. Todėl norėčiau paklausti jūsų apie apie išeimo, pasitraukimo strategiją. Jau daug kalbama apie pasitraukimo e, planą ir aš norėčiau sužinoti, argi jūs ketinate jį tinkamai gyvendinti. Aš suprantu, kad e, jis finansiškai yra protingas formuluotas, bet vėlgi, vėlgi ar jūs jį gyvendinsite. Toliau Aš manau, kad būtų gerai, jei jūs pasidalintumėt savo išvadomis su ES, kadangi gali būti, kad Europos komisija kita, kitais metais pateiks savo pasiūlymą dėl įvažiavimo ir išvažiavimo politikos. Ir antra, ir šis klausimas labiau yra susijęs su teisingumu. Nors man ir nėra labai aišku, iš tikrųjų, kokia yra situacija dabar su teisės aktais, kurie, kuriais galima būtų suderinti, susijęti vizų panaikinimo klausimą ir uh, išvykimo iš šalies uh, politiką. Taisy, tai yra taisyklės. Ir koks būtų kongreso vaidmuo? Ypač tais atvejais, kai šalis reikalauja, kad e, joms būtų panaikintos vizos. Toliau Romeo Lopes. Gracias, presidente. Quería también saludar la presencia. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Napolitano atvykus Europos parlamentą. Ir norėčiau pakalbėti apie klausimą, apie kurį kalbėjo ponas Kerkhopas. Tarptautinis terorizmas kaip reiškinys iš esmės pakeitė mūsų elgesį, mūsų elgesio parametrus. Praeitėje teroro griebėsi atskiros valstybės. Tačiau dabar matome, kad e, terorizmas visiškai pakeitė savo veidą. Ir matome, kad e, e, išpolis prieš Junktinės valstijas 2001 metais visiškai pakeitė Junktinių valstijų elgesį. Saugumo garantijos yra reikalingos, tačiau dėl jų gali kilti daugybė įvairiausių problemų. Todėl mes apie jas ir kalbame. Aš pirmiausia kalbu apie klausimus susijusius su, su duomenų apsauga. Kai tikslai yra aiškiai apibriešti ir jų atkakliai siekiama, tuomet kartais kyla pagunda griebtis priemonių, kurios gali būti iš tikrųjų nelabai veiksmingos, kurios e, yra pernelyg radikalios. Pavyzdžiui, asmenų skirstimas į grupės, savotiškas jų e, klasifikavimas. būtų vienas toks pavyzdys. Ispanijoje mes turime nemažai kovos su terorizmu patirties. Ir aš galiu Jums e, pasakyti, kad įmanoma kovoti su terorizmu, nepažeidžiant žmonių laisvių bei pagrindinių teisų. Kovos su terorizmo priemonės neturėtų būti neadekvačios, neproporcingos. Ir mes norėtume, kad jūs ateityje su mumis dalytumės informaciją atsižvelgdami į visus mano minėtos principus. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį poniai Napolitano. Well, and, uh... Dėkuoju ir dėkuoju Jums už labai gerai apmastytus klausimus. Pirmiausia, aš kalbėsiu atsižvelgdama į pagrindinius principus, kuriuos išdėšiau savo žanginėje kalboje. Mes uh, norime, kad mūsų santykiai būtų pagristi bendromis vertybėmis bei abipusę pagarbą. Tikiuosi, kad jūs e, tai suprantat ir tikiuosi, kad būtent taip mes ir galėsime dirbti. Kalbėdama apie prieigą prie oficialių dokumentų bei skaidrumo, apie skaidrumą, Obamos administracija supranta, kad skaidrumas yra labai svarbus. Todėl tikiuosi, kad jei kam, kas nors kada nors susiduri su kokiamis nors, nors problemomis, norėdamas gauti oficialių dokumentų Europos parlamente, ateityje šias problemas galima būtų ištaisyti tam, kad jų nebebūtų. Labai svarbu yra perėti nuo principų prie susitarimų. Ir būtų gerai, jei jūs pateiktumėte ir savo pasiūlymus apie tai, kaip mes galėtume tai daryti. Bet Obamos administracijos vardu galiu jums pasakyti, kad mes norėtume kuo skubiau imtis veiksmų. Apie šios klausimus jau daug ir ilgai diskutuojama ir atrodo, kad visi suprantame, ko mums reikia. Taigi mes e, nekantriai lauktume jūsų rekomendacijų apie taip, kaip galima būtų 16 principų paversti realių susitarimu. Toliau 10 dolerių įstatymas. Šis dokumentas buvo įtrauktas į asignavimų paketą, kuriam pritarė abi, e, abiejų mūsų e, rūmai, senatas ir kongresas. Ir tikiuosi, kad e, prezidentas Obama netrukus jį pasirašys. Jums tikriausiai yra žinoma, kad kad mes Ameriko, Ameri, Junktinės Amerikos valstijose neturime agentūros, kuri būtų atsakinga už turizmą ir keliones. Skirtingai negu jūs čia Europoje. Todėl manau, kad šis įstatymas visiškai natūraliai atsirado, nes e, vyriausybės ieško, e, kaip galima būtų papildyti biudžetą. Apie abipusiškumo principo taikymą pasakyčiau, kad e, abipusiškumas yra vertybė, kurią visuomet privalu gerbti. Apie imigraciją. Ir aš dabar kalbėsiu ne vien kaip uh, vidaus saugumo E, sekretorė, bet ir kaip e, žmogus, kuris buvo atsakingas už e, sieną, pasienio klausimus Arizonoje. Ir aš taip pat dirbau Arizonos generalinė prokurorė. Taigi puikiai žinau, kokie sudėtingi yra migracijos klausimai. todėl privalu laikytis visų nustatytų taisyklių. Ir jeigu mes e, sudarytume grupę, kurioje galėtume keistis geriausią praktiką, geriausios praktikos pavyzdžiais, tai būtų naudinga mums visiems. Ir e, mes su dideliu malonumu ir džiaugsmu dalyvautumėme tokiame bendrame darbe. Toliau e, klasifikavimo, asmenų klasifikavimo klausimas, profiliavimas vadinamasis, ypač, kai tai daroma pagal religinės grupės. Na, mes visi pasisakome prieš tokį reiškinį ir prieš diskriminaciją. Todėl, stiprindami e, teisėją saugą, turime stengtis, kad būtų vengiama tokio asmenų klasifikavimo Toliau e, keitimasis e, keleivių duomenimis. Iš tikrųjų, jei mes, kai uh, gauname duomenis apie keleivius, tuomet sumažėja galimo jų profiliavimo grėsmė. Nes uh, Mums labiausiai rūpi išsiaiškinti, kas gali priklausyti kokiai nors teroristų grupuotai ar nusikalstamai grupuotai. Todėl mums reikia duomenų. Bet e, daug kas priklauso ne, nuo, ne tiek nuo duomenų, kiek nuo jų apdorojimo technologijos, nuo įvairiausių algoritmų ir taip toliau. Mes be abejo stengiamės bendradarbiauti su įvairiomis e, visuomenės grupėmis, įvairiomis bendruomenėmis, ypač tos, kuriams atrodo, kad jos yra engiamos. Junktinių Amerikos valstybių vidaus saugumo mes, departamente mes turime piliečių teisų departamentą, kuris rūpinasi tuo, kad mes ne nepradėtumėme vadinamojo profiliavimo, bet kad ir tinkamai užtikrintume visų bendruomenių teisės Amerikoje. Toliau, išvykimo iš šalies taisyklės. Šiuo metu šis klausimas yra iš naujo peržiūrimas. Aš laukiu tam tikrų dokumentų, kuriuos turėčiau gauti netrukus. Ir aš tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas iki metų pabaigos. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, gal ir nežinoma, bet tikiuosi, kad jūs žinote, kad e, sprendimas e, panaikinti vizas, kuriai nors valstybei yra susijęs su tuo, kiek asmenų, asmenų atvyksta ir galiausiai išvyksta iš e, šalies. Taigi šį klausimą išsamei svarstysime per kelias ateinančius mėnesius. Dabar apie vizų naikinimą. Jūs esat parlamento nariai, todėl tikiuosi, kad aš galiu jums pasakyti, kad bevizis režimas gali pagerinti mūsų santykius su, su kuria nors e, šalimi. Tačiau JAV kongrese yra nemažai žmonių, kuriems atrodo, kad e, naikindami vizas mes kenkiame JAV saugumui. Todėl vizų klausimą turime svarstyti labai delikačiai, nes visuomet e, susidurime su rizika, kad kas nors kada nors užginčys visą vizų naikinimo sistemą, be vizų režimo sistemą. Ir jūs kaip parlamentarai tikriausiai suprantat, kad labai sunku yra, kad ko nors prašant, reikia visą laiką pagalvoti apie tai, ką jūs realiai, ką darysite, jeigu realiai gausite tai, ko prašėte. Toliau apie tai, kad mūsų veiksmai ne visuomet, e, kovos su terorizmo veiksmai ne visuomet yra adekvatos ir proporcingi. Aš manau, kad labai svarbu yra pasiekti e, pusiausvyrą, užtikrinant, kad saugumas nebūtų stiprinamas e, pažeidžiant laisvę. Prezidentas Obama apie tai labai aiškiai kalbėjo savo inauguracinėje kalboje. Laisvė yra viena iš vertybių, kuri mums labai rūpi Junktinėse Amerikos valstijose. Turime aiškiai suvokti, su kokia grėsme susidurėme. Be to reikia tam tikros perspektyvos, reikia tinkamo bendravimo, komunikacijos bei be abejo gerų sprendimų apie tai, ką turėtume daryti. Atsižvelgdami visus šios principus mes ir dirbame vidaus saugumo departamente. Labai ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį vėl parlamentarams ir norėčiau priminti, kad laiko turime nedaug, todėl apsiribokite dviem minutėmis teikdami klausimus. Pirmiausia, žodis ponui Brokui. Ačiū. Aš prašyčiau netgi trumpiau negu dvi minutės kalbėti, nes dar dešimt žmonių nori pasisakyti. Todėl būtų labai gerai, jeigu visi kolegos turėtų galimybę pasisakyti. Todėl norėčiau paprašyti gerbiamų parlamentarų klausti labai trumpai. Toliau Henish Plastet. Labai ačiū ir šiltai sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Labai džiaugiuosi, kad Jūs galite čia būti. Kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Grįžtu prie dešimties dolerių klausimo. Aš e, dėkoju už Jūsų e, pastabas ir suprantu, kad JAF administracija dabar turi kitų prioritetų, tokių kaip sveikatos apsauga ir panašiai. Tačiau vis tik tais gana keista atrodo, jeigu mes uh, E, propaguojame turizmą ir keliavimą, bet atvykus Junktinės Amerikos valstijas mes turite, jūs turite mokestį mokėti. Manau, kad tokia situacija yra keistoka ir aš tikiuosi, kad Junktinės Amerikos valstijos ir jų administracija šiek tiek parems mus šio, šio, šioje diskusijoje, nes kaip žinia, 10 dolerių neapsiribojama, paprastai dar reikia 20 ar dar daugiau dolerių sumokėti kitų mokesčių. Taigi keista situacija. Grįžtu prie baronienės Liutford pateikto klausimo dėl vizų panaikinimo programos ir išvykimo bei atvykimo sistemos. Aš manau, kad komunikacija bus vienas svarbiausių klausimų artimiausių metų. Ilgą laiką kalbėjom apie vizų naikinimo programas ir žinome, kad uh, įstatymė yra kalbama, kad turi būti realizuojami išvykimo komponentai. Aš labai norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, kiek pažangos yra padaryta e, pastaruoju metu ir kas bus padaryta artimiausių metų. Mano kolegos klausė apie PNR ir aš norėčiau paklausti, ar būtų galima nustatyti datą, kada bus galima kartu peržiūrėti priimtus teisės aktus. Mes e, greit m, mm, turėsime naujai įsigaliojusią Lisabono sutartį ir todėl parlamentas kartu su jumis, kartu peržiūrėtamas šį klausimą, galėtų pasiekti daugiausiai, aš manau. Ačiū. Ja, grüß Gott in Brüssel und in Europa. Wir freuen uns sehr, dass. Sveikinu Jūs Briuselėje, sveikinu Europoje, džiugiuosi, kad Jūs atvykote. Aš manau, kad reikėtų nepamiršti, jog prezidentas Obama yra pasakęs, kad kova su terorizmu yra tiek pat svarbi, kaip ir pilietinių laisvių apginimas. Žinoma, šiuo metu, kai mes kalbame su jūsų kolegomis, ypač vidaus saugumo departamente ir e, kongreso nariais e, iš demokratų partijos, matome, kad kartais siūlomos priemonės yra net griežtesnės negu ankstesnėje e, vyriausybėje, administra, ankstesnėje administracijoje. Mums tai atrodo kaip prieštaravimas. Mes Europos parlamente su tuo negalime susitaikyti, todėl paprašysime, kad jūs mums paaiškintumėte. Tai pasakytina apie vizų panaikinimą, tai ir dešimties dolerių taisyklę, ir apie SWIFT dėrybas. Mes turime reikalauti, kad Europos vertybės būtų ginamos. Europos duomenų apsaugos įstatymų turi būti laikomasi ir turi būti gerbiamas Europos pilietinės laisvės. Jas privalu įgyvendinti visose sustarimuose su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ar galėtumėt paaiškinti? Ana Gomes. Gerbiamas sekretorė Napolitano, sveikinu atvykus. Norėčiau paklausti, kaip Jūs vertinate Europos valstybių vyriausybių bendradarbiavimą su prezidentu Obama, e, bandant uždaryti Guantanamo kalėjimą? Norėčiau pasinaudoti jūsų išsakytą mintimi. Jūs sakėte, skaidrumas yra pagrindinė Obamos administracijos vertybė. Tai kodėl slaptieji kalėjimai, kuriuos pripažino egzistuojant prezidentas Bušas e, ir e, prezidentas Obama tai patvirtino, vis dar egzistuoja ir nėra aiškių priežasčių. Aš manau, kad atskleidžiant tokius kalėjimus ir Europos valstybių taikstymasi su Bušo administracija, prisiminkime tą kalinių pervežimo programą, E, mes galime tik dar labiau plėsti bendradarbiavimą su Europos vyriausybėmis, tenkintis kažką padaryti, nes tai yra ne tik žmogaus teisų klausimas, tai yra mūsų bendros kovos su terorizmu efektyvumo e, būtinybė. Ir aš manau, kad mes turime galvoti apie priemonės išspręsti padėtį, ne tik kerštauti. Äh, Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Manau, kad jūsų vizitas labai svarbus, ypač galvojant, kad ES yra daug klausimų, kuriuos sprendžiant mes labai daug lūkesčių siejame su Obamos administracija. Prisiminkime teisės viršenybės principus, laisvės principų e, įtvirtinimą. Nuo rugsėjo 11 dienos, kai Bušo administracija buvo valdžioje, įsivyravo tam tikros baimės ir būkštavimo kultūra saugumo politikoje. Buvo įmamasi nemažai tą kryptimi orientuotų priemonių. Todėl dabar būtų labai svarbu atlikti nepriklausomą įvertinimą ir ES turėtų dirbti kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis, stengdamas užtikrinti, kad nepradėtume uh, lenktyniauti, spręsdami vienus klausimus su uh, E, civilin, pilietinių laisvių ir duomenų apsaugos užtikrinimu. Be to, mes e, turėtume įtvirtinti absoliučiai visomis aplinkybėmis teisės viršenybės ir pilietinių laisvių bei žmogaus teisų dominavimo principą. Tai būtų pasakytina ir apie bendrą ir prevencinį piliečių stebėjimą Turi būti atliktas e, apčiuopiamas konkretus padėties įvertinimas ir e, neproporcingos, neveiksmingos priemonės turi būti e, panaikintos. Tai atitiktų Europos bendryjų vertybės, o mūsų pagrindinės vertybės, kaip žinia, yra laisvė ir žmogaus teisės. Manau, kad reikia akivaizdžių pokyčių. Be abejonės mes jūs remiame visapusiškai ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat remia ir kongresas. Stengtės kalbėti trumpiau. Ponas Tavalis. Bom dia, senhora secretária, muito obrigado. Há um ano exatamente. Ačiū, e, po, labas rytas, ponė sekretorė, sveiki atvykę čia. Lygiai prieš metus aš lankiausi Čikagoje ir vis dar negaliu pamiršti, ką ten mačiau. Mane nustebino tai, kad prezidentas Obama buvo išrinktas, maloniai nustebino. O dabar E, matau, kad mano noras būti Čikagoje, kai bus išrenkamas e, Obama, buvo pagrystas. Dabar aš e, esu Europos parlamento kairioje pusėje ir mums didelį susirūpinimą kelia tai, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Europiečiai bendrai buvo nusiteikę prieš Ameriką, o dabar matome atvirumą ir draugiškumą ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir Europoje link, Europ, link Amerikos. Aš manau, kad turime puikią galimybę, kurią reikia išnaudoti, taip galėtume padėti ženkliai pagerinti. Turiu porą klausimų, kurie man labai rūpi. Pirmiausia, Guantanamo kalėjimas. Aš nežinau, ar Amerikos administracija ir abiejų žemynų lyderiai žinojo, kad Guantanamo uždarimas sausio 22 dieną sukels tam tikrą europiečių susižavėjimą prezidentu Obama. Aš žinau, kad mano valstybė atliko savo vaidmenį, padarydama viską, kas įmanoma, kad Guantanamas būtų uždarytas. Žinau, kad sausio 22 yra simbolinė data, kurios reikėtų nepamiršti. Antras dalykas. Europos parlamento pareigūnas skrido į Meksiką ir lėktuvas tuo metu buvo nukreiptas į kitą oro uostą, nes tas ES pareigūnas buvo JAV juodajame sąraše. Pareigūnas nežino, kodėl tai buvo, mes negalėjome išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko. Ar galėtumėt, ką nors pasakyti apie juoduosius sąrašus užsienio turistams, kurie keliauja Junktinės Amerikos valstijas? Ir ar galėtumėt suteikti informaciją jūsų apie jų turinį? Noka. Aš Danoka. <laughs> Ačiū pirmininkė. Aš čia, taip. Aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs Ir turbūt esu pirma naujos ES valstybės narės atstovė. Norėčiau užtikrinti es valstybių narių lygybę, ypač kai na kalba apie e, vizas įvažiavimo į JAV. Aš esu iš Latvijos. Uh, Dabar jau galime džiaugtis, kad turime tą naująjį režimą. Tačiau um, ar jūs negalvojate, pana Napolitano, kad ateityje santykiuose tarp JAF ir ES turėtų būti galvojama apie abipusę sutartį um, tarp JAF ir ES dėl bevizio režimo, kur ES būtų traktuojama kaip vienas nedalamas vienetas? Ačiū. Infeld. Pane Intvelt. Yes, you, uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat, ponia Napolitan, labai džiaugiuosi matydama jūs čia. E, jūsų pirmtakas e, Širtav taip pat buvo čia parlamente. E, mes labai vertinome jo vizitą, nors tikriausiai nesutarėme visais klausimais, bet dabar už tai ypač džiaugiamės jūs matydami. Labai sveikiname visus naujus pasikeitimus, nauja administracijai pradėjus darbą. Tačiau vis dar yra daug dalykų, kurie kelia susirūpinimą ir kolegos daugumą jų jau išsakė. Aš visų pirma norėčiau paklausti dėl keliaivių duomenų įrašų susitarimo. Uh, Esu tikra, kad jūs žinote, kokia dabar yra situacija. Lisabono sutartis e, greitai įsigalios, o ši sutartis dar neratifikuota. Gali būti taip, kad e, susidarys tokia situacija, kuomet reikės iš naujo dėrėtis dėl šios sutarties. Tai um, kaip jūs galvojate, kiek reikėtų apriboti taikymo sritį? Daug kas yra pasakyta dėl kovos su terorizmu, tačiau faktas yra tas, kad keliaivių duomenys yra naudojami labai plačiomis paskirtimis, kurios dažnai visiškai nesusijusios su kova su terorizmu. Antras dalykas dalykas. Kolega Albrecht jau um, iškėlė klausimą dėl uh, bendro įvertinimo, kiek yra efektyvi kova su terorizmu, nes man atrodo, mums skupiai reikalinga informacija dėl to, kokius rezultatus duoda kovo su terorizmu um, veiksmai. Nepamirškime, kad ir JAV, ir Europoje uh, reali problema. Atsiprašau. Well, Pirmininkas prašo kalbėti kaip galima trumpiau. There's a clock there. Tačiau aš turiu dvi minutės. Pirmininkas, prašau, kaip galima trumpiau, ne iki dviejų minučių. Gerai, tuomet aš pabaigsiu sakiniu. Iki rugsėjo 11 problema buvo ta, kad ne tai, kad trūko duomenų apie piliečius, bet buvo nepakankamai keičiamasi duomenimis tarp atitinkamų tarnybų, taip pat ir tarp um, įvairių valstybių narių ES tarnybų. Taigi, Pone pirmininkė, aš savo vasaros atostogas taip pat praleidau JAV ir tikrai labai maloniai o, palisėjau ten, nors ir turėjau palikti savo 10 piršto atspaudų ir 10 dolerių, vis tiek aš labai džiaugiuosi tuo. And... Štai dabar jūs kalbėjote 2 minutės 18 sekundžių. Galime ir toliau dirbti taip, tačiau o, lygiai 12 val. turėsime užbaigti sutikimą, sekretorė neturės laiko atsakyti jūsų klausimus. Aš manau, kad uh, būtų vis tik tai geriau, kad e, kolegos ne per nelik ilgai kalbėtų. Pane Stinkler. Sveikinu, mm, e, gerbiamą sekretorę. Aš manau, kad JAF žodžio laisvės yra daugiau, bet aš tai savo. Uh, raktų pakabukė pama, pamačiau, kad turiu e, Reigano atvaizdą, kuriuo labai pasitikėjome ir tikrai e, Junktinė karalystė bendrai labai pasitikė jūsų šalimi ir santykiai su ją. Dabar Lisabona nuo gruodžio pirmos dienos įsigalios, taigi noriu paklausti, ar e, galite patikinti mus, kad atskiros valstybės narės ir aišku Junktinė karalystė bus pripažįstamos kaip po tokios, kaip po atskiros valstybės, kad mes nebūsime laikomi vieno ES piliečiai, kad jeigu mes vyksime į JAV, mes būsime laikomi Junktinės karalystės piliečiai, o ne ES piliečiai. Antras dalykas, dabar dėl vis, vizų prašymų. Um, labai sunku Londone uh, paprašyti vizos, yra uh, ilgos eilės, netgi žmonės moka pinigus už tai, kad patektų į eilę, kad gautų vizą Londone. Panemovai. Ačiū, gerbima sekretorė. Norėčiau, kad jūs konkrečiai atsakytumėt į į konkretų klausimą, ar būtų galima suformuoti bendrą komitetą, kuris įvertintų pagrindinius žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo padaryti JAV ir Europoje vardan kovos su terorizmu ir kokią žinę jūs norėtumėt pasiūsti mm, dabartiniai valdžiai. Kodėl aš to klausiu? Todėl, kad mano šalyje, ES valstybėje narėje, aš dar turiu pusantros minutės laimiai pasisakyti, yra 16 politinių kalinių, kurie dabar yra laikomi kalėjime. Jie yra politinėje opozicijoje, jie jau laikomi kalėjime pusę metų dėl to, kad jiem yra pateikti e, teror e, teroristiniai kaltinimai. Tai yra baisus e, pagrindinis pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. Tikrai tie žmonės visiškai neturi nieko bendro su terorizmu. Tai yra žmonės, kurie tiesiog kovoja su visa neteisybė, um, kuri, um, kurios yra ir mano šalyje, ir visur kitur pasaulyje. Ir, tačiau jų nekaltumo prezumcija yra visiškai pažeista. Uh, ti, ti, tipiškai yra tai, kad uh, 30-40 kovos terorizmų policijos pareigūnų įgriūna į tokių žmonių namus, atlieka kratą, visiškai nesilaiko jokių procedūrinių garantijų, visiškai jokių um, garantijų dėl kalinimo ir taip toliau. Tiem žmonėms niekas negalioja. Taigi aš noriu paklausti, ar galėtumėt padaryti kažkokį tai spaudimą um, visoms vyriausybėms, kad ir po komunistų kaimynystinių šalių vyriausybės nebadytų pirštais į JAF ir nesakytų, kad štai jie gali tai daryti, tai kodėl mes negalime toliau naudotis stalinistinę praktiką, kuomet žmogaus teisės yra visiškai paminamos dėl politinių tikslų. Jungtinių tautų piliečiai kažkada labai džiaugiasi, kad jų šalis yra laisvos ir kad žmogaus teisės yra vertinamas. Taigi aš manau, kad dabar jie turėtų padaryti spaudimą, kad žmogaus teisės vėl būtų pripažįstamos. Elka Trauji. Ehm, Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs Europos parlamente. Aš dirbu transporto komitete ir todėl norėčiau pateikti du klausimus susijusius su transportu. Pirma, ar mes ketiname pereiti prie tokios sistemos, kur saugumas būtų užtikrinamas vienoje vietoje, kur um, ateityje um, avialinijų keleivius užtektų patikrinti vieną kartą, kuomet jie atvyksta į tranzitinį oro uostą ir perlipa į kitą lėktuvą, jiems nereikėtų visų patikrinimų atlikti iš naujo. Tai būtų labai svarbu, tai būtų galima išspręsti susitarimais tarp JAF ir ES, pasirinkdami bendrą uh, saugumo strategiją strategiją, kur užtik, saugumas būtų užtikrinamas patikrinimais viename em, oro uoste. Taip pat dar dėl skyšių ir, ir panašių dalykų būtų galima susi, susitarti. Ar jūs pritartumėt po, tokiam požiūriui, kad būtų galima saugumą gyveninti bendrai vienoje vietoje? Antras dalykas. Dabar noriu perėti prie krovinių pervežimo. Kaip jūs žinote, yra priimtas įstatymas pagal kurį visi kroviniai, kurie atvežami į JAV uostus, turi būti šimtų procentų patikrinami. Tačiau tai yra labai sunku įgyveninti, tai labai brangu įgyveninti ir poveikis iš tikrųjų yra labai menkas. Iš esmės tokie patikrinimai yra beverčiai. Ar jūs galvojate, kad būtų galima tokią sistemą padaryti lankstesnę, kad uh, priekybai tarp JAV ir ES nekiltų didelis pavojus? Aš manau, kad mes galėtumėm pasitikėti vieni kitai kitais ir taikyti lygiai grečiai, o jeigu negalėtumėm taikyti lygiai grečias priemonės, tai yra taip pat tikrinti e, krovinius, kurie atvyksta iš JAV. Pirmininkė, aš norėjau pasisakyti pačioje pabaigoje. Pirmininkas apgailė savo, nemačiau jūsų sąraše. Sekret... Aš labai atsiprašau, tikrai nemačiau jūsų pavardės sąraše, dabar sekretoriai žodis. Well, I'm, I'm willing to, uh... Well, let us, let us go through and... Aš stengsiuos kuo geriau sakyti į visus klausimus. Glaustai. Klausimų pateikta nemažai. Kalbėdama apie tai, kaip galima būtų suderinti vizų naikinimo programą su išvykimu iš šalies nuostatomis. Be abejo, mes tenksime skolą geriau suderinti šios, šias taisyklės, nes nuo to labai priklauso konkrečios šalies santykiai su JAV. Dabar apie keliaivių duomenų registrą. Praeitais metais turėjo įvykti bendra PNR peržiūra. Tačiau, kiek man yra žinoma, ją atšaukė tų asmenų, kurie turėjo atvykti į JAV prašymų. Būtų gerai, jei šiandien man kas nors pasiūlytų konkrečią datą, kurią mes galėtume surenkti šį anksčiau planuotą susitikimą, kuriame galima būtų kalbėti apie keliaivių duomenų registrą. Man atrodo, kad kai kas nors pamato, kaip realiai funkcionuoja šis registras, kokie yra taikomi duomenų naudojimo pribojimai ir e, kokios yra jo naudojimo taisyklės, tuomet e, paprastai jie nusiramina. Ir toliau buvo pateiktas klausimas e, apie tai, ar iš esmės Obamos administracija yra kitokia nei ankstesnės e, administracijos. Na, aš galėčiau tik tai pasakyti, kad prezidentas Obama labai labai aiškiai parodė, kad jis nori, kad JAV būtų aktyvi tarptautinės bendruomenės veikėja. Jis supranta, kad JAV vaidina labai svarbu vaidmenį šiandienos pasaulyje. Ir nors e, tai yra labai bendri e, pareiškimai ir e, e, mūsų aiškus principai yra labai aiškus. Konkretus bendradarbiavimas yra labai realus dalykas ir dažniausiai susijęs su praktiniais dalykais, tokiais, pavyzdžiui, kaip susitikimų datos. Dėl Swifto galiu pasakyti, kad šiaip Swiftas gali būti labai naudingas, jei norime iškirsti kelią jei norime užkirsti kelią teroristams gauti finansavimą. Toliau Gvantanamo kalėjimo uždarimas. Prezidentas savo įsakymu. Įsakymas tebe galioja, mes nagrinėjame kiekvieną atvejį atskirai. Be abejo, šį kalėjimą reikia uždaryti ir reikia spręsti, ką daryti su kiekvienu atskiru e, piliečių asmeniu, kuris yra laikomas šiame kalėjime. Valstybės departamentas šiuo metu derasi su kai kuriomis šalimis e, dėl to, kad, kad jų, kai kuriuos asmenys galima būtų perduoti toms šalims, o kai kurie iš Guantanamo laikomų asmenų bus teisiami JAV teismuose. Toliau buvo kalbama apie tai, kad neturėtume menkinti piliečių teisų, neturėtume jų savo veiksmais riboti. Aš esu įstikinus, kad mes visomis savo bendromis pastangomis siekiame užtikrinti veiksmingą, adekvatų saugumą, kuris būtų proporcingas esamai rizikai, kartu nepažeidžiant mūsų piliečių teisų. Tai yra labai svarbu. Tai yra klausimas, kuris rūpi visiems JAF ir be abejo jums. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad mes turėtume atsisakyti neveiksmingų priemonių. Ir apie tai, ar iš tikrųjų kai kurios iš tų priemonių yra reikalingos. Niekas nenori įgyvendinti nereikalingų priemonių. Tačiau iš tikrųjų vertinti, kas yra reikalinga, kas ne, yra gan sunku. Ir turėsime šią problemą spręsti. Kai kurios priemonės, kurios yra taikomos, pavyzdžiui, keleiviams, tai yra tai reikalavimai, kuriuos, ką turi daryti kiekvienas keleivis prieš lipdamas lėktuvą. Sunku iš tikrųjų pasakyti, kurios iš jų yra reikalingos, kurios pasiteisino, kurios ne. Toliau buvo kalbama ir apie lėktuvą, kuriam buvo uždrausta nusileisti. Galiu pasakyti, kad mes e, išnagrinėjome šį atvejį ir manome, kad e, sprendimas neleisti nusileisti lėktuvui buvo priimtas pagristai. Vizų naikinimas ir vizų taikymas arba netaikymas e, kai kurioms e, sąjungos valstybėms narėms. Praeitais metais e, vizos buvo panaikintos septynioms naujoms valstyb, ES valstybėms narėms. Tačiau šiuo metu mes negalime kalbėti apie vizų naikinimą visai ES kaip vienam vienetui. Mes nagrinėjame situa situaciją kiekvienoje šalyje atskirai. Buvo kalbama ir apie tai, kad duomenys, kuriuos mes gauname, kartais yra naudojami netinkamais tikslais. Pagal susitarimą galima šios duomenys naudoti tik uh, e, uh, e, e, tyriant terorizmo nusikaltimus bei uh, terorizmo, bet ir plėtinio nusikalstamumo atvejus. Bet vėlgi, kaip minėjau, mes e, su malonumu su jumis aptarsime visus, jūs, e, visus su keliaivių duomenų registru susijusius ir e, nerimą jums keliančius klausimus. Pone Sinclair, jūs prašėte, kad mes nepamirštume, kad kai jūs atvykstate į JAV, su jumis turi būti elgiamasi kaip jūsų šalies pilietė. Aš manau, kad taip ir bus. Vargu ar situacija pasikeis ateityje. Prašymas suteikti vizą. Šis e, prašymas, e, ši procedūra visuomet yra e, daug kainuojanti. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių pas mus atvyktų nes jau kai kas iš jūsų pasidalijo savo patirtimi e, Čikagoje ir kitur, ir tai yra labai gerai, nes tai da, e, panaikina nereikalingus mitus, išsklaido e, kažkokius iš ankstinius nusistatymus. Ir tai yra gerai. Ir aš pasistengsiu perduoti valstybės departamentų jūsų pastabas. Toliau buvo kalbėta apie saugumą oro uostuose labai įdom, įdomi mintis. Jūs dar sakėte labai įdomią mintį iš tikrųjų. Gal ir galėtume e, galvoti apie tai, kaip ją galima būtų gyvendinti. Iš tikrųjų būtų įdomu pagalvoti, kaip galima būtų supaprastinti saugumo procedūras. Mes apie tai pagalvosime. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad egzistuoja reikalavimas tikrinti visus krovinius. Aš suprantu, kad e, atsižvelgiant į tai, kiek tai kainuoja, reali nauda saugumui yra per menka. Aš jau pateikiau pasiūlymą kongresui dėl šio klausimo, taigi mes jau pirmosius žingsnius padarėme, sprendžiant šią problemą. Mes visi norime, kad saugumo priemonės būtų aiškiai suformuluotos ir nukreiptos į konkrečius rizikos veiksnius. Turime mažinti egzistuojamą e, ir galimą riziką proporcingomis ir adekvačiomis priemonėmis kurios jau buvo šiandien minėtos. Labai dėkoju už jūsų įžanginę kalbą ir atsakymus į klausimus. Jūs atvykote į Europos parlamentą svarbę savaitę, nes būtent šią savaitę buvo ratifikuota paskutinės šalies Lisabono sutartis ir įsigaliuos gruodžio pirmą dieną. Vadinasi, Europos Sąjungos ir Europos parlamento ypač kompetencija išauks ypač vidaus ir teisės reikalų požiūriu. Todėl dabar e, jūsų darbas su Europos parlamentu tampa prasmingesnis, nes Junktinės Amerikos valstijos visuomet e, būna pirminėse gretose ir jūs, būdami čia šią savaitę, galite savo akimis matyti, kas vyksta. Aš sutinku su jumis, kad visuomet reikia siekti pusiausviros tarp saugumo ir asmens laisvės. Čia nuomonės neretai išsiskiria tarp jūsų ir mūsų, net ir mūsų tarpe viduje, kaip jūs e, tą patį turbūt patirėte kongrese. Taigi padėtis yra labai panaši, todėl manyčiau, kad reikėtų siekti geros pusiausviros ir pasirūpinti, kad laisvės priešai negalėtų švesti dėl to, kad mes per daug giliai e, paeiname į saugumo reikalus ir stengiamės apginti saugumą bei asmens laisvę Prieš, čia reikia tie, siekti teisingos pusiausvyros, prieš porą trejatų metų aš lankiausi Gvantanamo kalėjime, taigi žinau, apie ką kalbu. Manau, kad ir ekonomikos klausimą reikėtų svarstyti. Dėkuoju už tai, ką pasakėte dėl e, skanavimo, asmenų tikrinimo skanerių pagalba. Manau, kad tai reikėtų daryti proporcingai, nepadarant žalos prekybai ir darbo vietoms. Manau, kad taip pat yra labai svarbu, e, suprasti, kad įsigaliojus Lisabono sutartiai, sutarčiai, Junktinės Amerikos valstijos galės traktuoti ES kaip vieną subjektą, ypač vizų panaikinimo požiūriu. E, jūs turbūt prisimenate, kad dar prieš atvykstant čia Obamos administracija ir Junktinių Amerikos valstijų krašto saugumo departamentas e, užimdavo kitą stovyklą negu mes, nes dažnai galvodavome, kad buvo laikomasi nelabai geros politikos, kuri neduodavo jokių rezultatų ir nepasiekdavo jokios pažangos. Taip pat norėčiau atsakyti į daugelį mūsų šiandien pateiktų klausimų sureaguodamas. Problemos nėra susijusios tik su administracija. Problemos yra susijusios ir su skirtinga kongreso nuomonė. Todėl aš manau, kad mūsų uždavinys transatlantinėme dialoge ir palaikant santykius su atitinkamais komitetais yra plėtoti dialogą tarp Europos parlamento ir kongreso. Tame lygmenyje turi vykti diskusija, kuri būtų aktuali ir Junktinė Amerikos valstybių administracijai, kad mes kartu pasiektume bendros pozicijos. Šiandien buvo paminėtas pasiūlymas surenkti seminarą dėl vizų panaikinimo ir domenų apsaugos. Turbūt jis yra labai neblogas pasiūlymas kad e, galėtume suprasti, ko mes norime pasiekti visi kartu. Susitiksime su kolegomis iš kongreso gruodžio mėnesį ir tokiu būdu galėsime pritraukti daugiau Europos parlamento komitetų e, pranešėjų ir kongreso atitinkamų atstovų ir galėtume iš anksto pasitarti nuomonėmis tarp parlamentarų prieš priimant teisės aktą, kad išvengtume tokio teisės akto, E, kuris būtų priimtas teisingumo ar teisės ar ekonomikos rytyje, kai mes einame skirtingomis kryptimis ir už tai turime mokėti. Dėkuoju, gerbiamas sekretoriu, už tai, kad atvykote čia ir leidote mums apie šias temas pakalbėti. Thank you.